Good morning, everyone. Um... Labas rytas, kolegos. Esame iš dalyje peržiūrėta darbo tvarkė. Jeigu nebus prieštaravimų dėl darbo tvarkės, laikysime ją patvirtintą. Koordinatorių posėdėje rūpjūčio 30 dieną buvo priimtas sprendimas nustatyti pakeitimų laiko teikimo komisijos pasiūlymui dėl Ženevos akto, dėl geografinių nuorodų e, kilmės. E, tai yra patvirtinimo procedūra. Visa tai yra susijęs su ES siekiu prisijungti prie šio teisės akto, tai yra įprastinė teisinė procedūra. E, kol kas Ennių komitete nebuvo paskirtas pranešėjas, nebus rengiama nuomonė šiais klausimais. Pakeitimai priimti Envi komitete bus sudėti į vieną nuomonę, kurią parengs pirmininkas. E, pakeitimus keisti Envi komitete bus galima keisti iki e, spalio 25 dienos. Balsavimas Envi komitete vyks lapkričio 26-27, jūri galimai sausio mėnesį. Kitas dalykas. Agri Envi ir Itre posėdis bendras dėl miškų. Šį šią iniciatyvą iškėlė Agri komitetas. Mes e, surengėme šį susitikimą Strasbūre e, pirmadienį, sausio 14. Tiksliau bus tas posėdis dar sausio 14. Pagrindinis tikslas yra pasikeisti nuomonėmis. Tikimės, kad komisijos atstovai taip pat dalyvaus su komisaru Hoganu prieš akį ir kad bus atlikta reikiama peržiūra. E, pakeitimai mūsų posėdžių tvarkaraštyje. Ketvirtadienio, lapkričio 8 sesija e, bus, e, yra suplanuota, viskas vyks taip, kaip suplanuota, darbo atvarkės gausite. Šiandienos posėdėje verčiama yra 21 kalba ir elektroniniu būdu taip pat yra skelbiami posėdžio dokumentai. Jūs galite rasti e-meeting prietaikoje. Taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Koordinatorių rekomendacijos dabar dėl spalio 10 dienos vykusio posėdžio. Jūs gavote tas rekomendacijas elektroniniu būdu, jeigu prieštaravimų nėra, jas laikysime patvirtintomis. Jeigu, priešta, jeigu nebus prieštaravimų iki posėdžių pabaigos, mūsų posėdžių protokolai e, rugsėjo 13 dienos ir Liepos 90 dienos taip pat bus laikomi patvirtintais, juos taip pat esate gavę. Dabar pereikime prie šios dienos darbo atvarkės pirmo diskusijos klausimo. Dėl kukurūzų genetiškai modifik, modifikuotų uh, genetiškai modifikuotų kukurūzų peržvelgsime visas temas Kviečiu kolegas pasisakyti, išreikšti savo prieštaravimus ir paskui pakviesime Europos komisiją sureaguoti į išsakytus prieštaravimus. Pradėsime nuo bendra pranešėjų. Pirmiausia, ponui Stas žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mane stebina tai, kad tiek nedaug kolegų dalyvauja posėdėje, o tema labai svarbi. Ne pirmą kartą šiuo klausimu diskutuojame. Anksčiau esame pareiškę taip pat prieštaravimų ir vyko tikrai labai gyva diskusija, dalyvavo žymiai daugiau kolegų. 26 ar 7 kartą mes grįžtam prie, tos, prie to paties klausimo, rezultatas toks pat. Komitetas patvirtina tą prieštaravimą didelę balsų daugumą. Strasbūrė beveik du trečdaliai balsavo būtent dėl to prieštaravimo patvirtinimo. O šiandien aš esu diskutavęs su visų frakcijų nariais, visus kviečiau pareikšti prieštaravimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie patenka į Europą. Ir kartais jie yra E, tie kukurūzai, kuriuose yra sukombinuotos 3, 4, 5 rūšys su įvairių genetiškai modifikuotų genų. Tai štai kiek kartų galima pakeisti vieną augalą. Mes e, norėtume, kad prieštaravimas būtų patvirtintas. Turime komisijos reglamentą 2003 metų, kuriam taip pat pareiškime, prieštaravimą, nenorėjome, kad leidimas įvežti jį būtų pratestas. Netgi ministrų taryboje sulaukėme reikšmingų prieštaravimų, gal septyni ministrai pareiškė prieštaravimą ir e, reikiamos daugumos, kad tas leidimas būtų patvirtintas, nesusidarė ir ministrų taryboje. E, Rūksėjo 11 dieną. Keturias, e, 11 valstybių narių pritarė, 40 prieštaravo, kai buvo svarstama šis klausimas. E, kitos e, valstybės pareiškė susilaikymą. Na, ne viskas vyksta demokratiškai. Aš kviečiu Europos komisiją atsi, atsižvelgti į parlamento pareikštą prieštaravimą ar ministrų tarybos reiškimą prieštaravimą. Norėčiau priminti, kad šis komitetas e, kaip tik iškėlė labai laikų šį klausimą. Mes patvirtinome importo taisyklės ir šis komitetas leido infe, in, importo daugiau negu anks, ankstesni du komitetai. O šį kartą mes reiškiam prieštaravimą dėl keletą kartų modifikuotų kukurūzų, modifikuojant pačius, atliekant pačias įvairiausias modifikacijas. Monsanto nepateikė jokios specifinės informacijos dėl 14 kombinacijų. Tai štai, bent EFSA tokį argumentą yra išdėščiusi. Visos tos kombinacijos genų ir subkombinacijos penkiuose tipuose, sakykime, kartais gali būti ir tokios, kuriuoms galima pritarti, tačiau yra dvi kukurūzų rūšis, kurios yra atsparios glifosato amoniui, e, įvairiams preparatams skirtiems kovoti su apžiais ir tai yra tos rūšis, kurios tebelieka nuodingos. Mes manome, kad 2000 devin, kad, kad neišeina taikyti šiuo atveju tos iš, išimties šioms dviems rūšims. Glifosato naudojimas yra draudžiamas daugelį šalių pasaulyje. Ir jeigu tos rūšys bus leidžiamos importuoti, tai reiškia, kad glifosatų vartojimas ir stipresnių glifosatų naudojimas pasaulyje gali dar labiau išaukti. Manau, kad norime pasisakyti už tokius draudimus ir ES viduje, ir už jos ribų. Jeigu leisime įsivežti kukurūzus ir naudoti preparatus, kur neleidžiame naudoti, naudoti ES, tai nebus geras sprendimas. E, Pietų Korejoje ir Meksikoje ypač naudojami šie preparatai. Šiuo atveju prieštaravimą reiškiame ne tik mes, bet ir valstybės narės, kai kurios sako, kad e, tie visi bandymai nebuvo tinkamai atlikti, e, kiti sakogi, kad jų iš viso dar nebuvo. E, yra pateiktos 90 dienų stebėjimo pateikti rezultatai. Kai kurios valstybės narės sako, kad nepakanka apskritai informacijos dėl e, pašalinio poveikio šių visų genų kombinacijų. Nėra taip pat e, jokių programų susijusių su aplinkosaugos klausimais. E, jų poveikis aplinkai, poveikis sveikatai gali būti toks, kuriuo mes ne, nežinome iki galo, todėl mes manome, kad reikėtų e, būtent dėl to nereikėtų suteikti leidimų importuoti, bet prieštaravimą galima paremti. E, dabar, ką, ką yra bandoma priimti, komisija nesielgia nuosekliai, atsižvelgdama į kitus anksčiau priimtus dokumentus. Būtina užtikrinti žmonių, gyvūnų, augalų gerą sveikatą ir geresnę aplinkos priežiūrą visų mūsų labui. Šis siekis importuoti tokius E, kukurūzus, genetiškai modifikuotus kukurūzus, e, prieštarauja svarbiausiam įstatymui e, dėl maisto. Mes neturime pakankamai duomenų, nebuvo atlikti testai, kai kas sako, kad tokių testų dar iš vis nėra parengta, kad jų neegzistuoja. Tad būtent dėl to siūlytum jums atsiimti savo siūlymą. Kitas dalykas yra taip pat susijęs su prieštaravimu. Kodėl? Todėl, kad EFSA neturi apie tai jokios informacijos. O apie labai svarbu, ką EFSA galvo apie Monsanto Europe veiklą. Kol kas nebuvo publikuota nieko, iš ko būtų galima spręsti apie riziką saugumui šių kukurūzų. Manau, kad tai, ką jūs galėtumėt padaryti, būtų tiesiog įspėti tuos, kurie teikia paraišką importui. Kitas dalykas taip pat labai svarbus yra glifosatų naudojimas, naudojimas tose šalyse, kur, kur auga tie kukurūzai - Kanada, Kolumbija, Filipinai, Japonija, Pietų Afrika, Urugvajus, e, Meksika ir Brazilija e, Apibendrinamas, ponė pirmininkė ir kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Mes užmesgėm neformalius kontaktus su teisininkais, ekspertais, kurie žinojo apie šį teisės aktą šios rytyje. Ir jie sako, kad šis siūlymas yra labai probleminis komisijos siūlymas. Norėčiau e, labai aiškiai kreiptis į Europos komisiją, kurios atstovai čia yra, ir paklausti, kaip jūs galite pagrysti, kad tokios genetinės kombinacijos E, ir kaip galima iš viso leisti importuoti 34 ir 17 modifikacijos e, kukurūzus, kuriems 30 metų daugelį šalių neišduodamas leidimas. Tai, gal, tai, tai būtų atviras prieštaravimas egzistuojantiems teisės aktams. Kaip galima, kaip galima apskritai pagrysti tokio produkto leidimą? Norėčiau išklausyti ir kitų kolegų ir norėčiau, kad balsuotumėt jau tikrai 10 valandą. Ačiū. Evi. Pone Evi, prašau. Grazie mille, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegai Stasui už prieštaravimo pristatymą. Dar kartą mes e, vieningai prašome neleisti pateikti į Europos rinką naujų geniškai modifikuotų e, organizmų nes jų skaičius visą laiką didėja. Junkerio vadovaujama komisija leido daugiau pastaraisiais metais nei visos kitos e, komisijos kartu paėmus daugiau naudoti e, genetiškai modifikuotų organizmų, daugiau negu Baroso pirmoji ir antroji komisija. Ir iš naujo mes e, pateikėme labai argumentuotų motyvų, kodėl mes priešinamės šitų GMO pateikimui į rinką ir taip pat pabrėžiame, jog e, viskas vyko pagal nedemokratišką procedūrą ir e, prieš penkerius metus Junkeris tai pripažino ir įsipareigojo peržiūrėti tą procedūrą. Aišku, buvo kai kas e, droviai padaryta, tačiau dabar problema kyla iš naujo ir vėl padėtis tampa tokia, kokia buvo. Patruputį norėčiau pabrėžti, jog e, kaip ir prieš tai kalbėjęs kolega, manau, kad e, nėra mokslinių įrodymų, nepaisant EFSA nuomonės. Ir dar kartą taip pat nebuvo pasiekta kvalifikuota dauguma. Ir tai, kas vyksta, iš tikrųjų yra labai sunkiai įsivaizduojamas dalykas piliečiams, kad leidžiami tokie dalykai mūsų rinkoje, piliečiai nori daugiau skaidrumo, e, piliečiai nori, kad būtų uždrausti glifozatai. Aš tikiuosi, kad e, šitas parlamentas vis dėlto nenorėtų atidėti tų svarbių problemų sprendimo kitai kadencijai, todėl kad milijonai piliečių nori, kad tos problemos būtų sprendžiamas dabar. Ir mm, skaidrumas turi būti taip pat užtikrinamas, turi būti pateikiamos mokslinės studijos, moksliniai tyrimai. Tada arba komisija atsižvelgs į piliečių reikalavimus arba komisija turėtų, remdamasi tą pačią metodiką, kuri yra nepriimtina, bandyti vėl leisti naudoti mūsų, mūsų teritorijoje šituos e, genetiškai modifikuotus organizmus. Labai dažnai sakoma, kad e, GMO reikia tam, kad būtų sprendžiama bado problema pasaulyje, tačiau atvirai turime pasakyti, jog e, labai dažnai iš tikrųjų šie genetiškai modifikuoti organizmai e, ir augalai yra auginami naudojant cheminės medžiagas įvairias ir naudojant intensyvę žemdirbystę ir tai yra labai neigiamas dalykas aplinkai ir mūsų sveikatai. Taip pat e, į ES yra importuojama labai daug genetiškai modifikuotų parašų, pašarų ir dėl to dažnai e, labai blogėja mėsos kokybė, aišku, jinai kainuoja pigiau, tačiau jos kokybė blogėja ir labai dažnai e, apskritai tokie maisto produktai tampa e, maisto praktiškai atliekomis ir mes turime kvestionuoti tokį žemės ūkio ir ekonominį modelį. Dėkuoju. Nematau jokio kito pranešėjo salėje, ponia Jūzo dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pasisikiu kolegos Semri vardu, kuris prašė perskaityti jo e, pranešimą. Taigi du variantai yra susijęs su leidimų išdavimu, o taip pat autorimo tų produktų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organi, organizuotų kukurūzų peržiūrai. Taigi, mm, 2017 metais buvo parengta teigiama nuomonė ne dėl um, kukurūzų, tai padarė EFSA. Taigi EFSA nenustatė jokios, jokio pavojaus sveikatai ir manome, kad šie konkurūzai yra lygiai tokie pat nepavojingi aplinkai ir sveikatai kaip ir prastiniai konkurūzai. Patvirtiname reglamentą ir jeigu tai reiškia, kad produktas laikomas saugiu, tai pirmiausia reikia remtis moksliniu vertinimu. Na ir komisija neperžengė savo pagrindų reglamente nustatyti galiojimo. Taigi svarbiausia atsižvelgti mokslinių tyrimų rezultatus ir aš manau, kad reikia primti sprendimus remintis mokslo rezultatais. Taigi vėliausiai, galiausiai šiandien ateis EFSA direktorius, reikės jo išlaikklausyti. Taigi mes darome pareiškimus, kurie neparemti net EFSA. Tas faktas, kad to pasakoje bus naudojama daugiau glifosato, dar, tai yra tiesiog autorių prielaida, be jokių kitų argumentų ir mokslinio įrodymų. Kita vertus buvo pripažinta, kad e, genetiškai modifikuoti kukurūzai yra atsparus tam tikriems parazitams ir todėl reikia naudoti mažiau pesticidų. Taigi, tokie teiginiai faktiškai nedėra su etika. Taigi, raginame komiteto norius pirmiausia atsižvelgti į mokslo rezultatus, mokslo nuomonę ir balsuoti prieš. Dėkuoju panemaisiu, dėkuoju ponai Filna už jo nuomonę. Ir dabar suteiksiu žodį komisijai, poniai Jelikir. Labas rytas visiems. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už galimybę sureaguoti šiuos du rezoliucijų projektus. Mes turime prašymas e, kukurūzams, vienas susijęs su vieno leidimo, naujo leidimo išdavimu, kitas susijęs su leidimo atnaujinimu. Šie kukurūzai yra skirti pašarams, o ne žmonių naudojimai. Na, pirmiausia, patikinsiu Dar sėki pabrėšiu, jog visi procedūriniai žingsniai numatyti bazinėme GMO reglamente e, buvo užtikrinti įvertinant abu prašymus. EFS įvertino labai nuodugnų e, tų vadinamųjų penkių e, kukurūzų vertinimą ir buvo įvertinta tokių kukurūzų galim, galimas poveikis žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir, ir um, aplinkai. Tiesa, vienas lygimas, um, vienas prašymas yra susijęs su prašymu pratesti leidimą. Anksčiau buvo nustatyta, kad tokie kukurūzai yra saugus ir nėra jokių įrodymų, kas leistų atšaukti pirminius vertinimus. Taigi, E, vertinant šiuos du prašymus buvo atsižvelgta į valstybių narių pastabas ir pozicijas ir, ne, ir nebuvo jokių pastabų dėl viešų konsultacijų, kurias inicijavo komisija. Taigi, vert, atsiriamintis e, visais šiais faktais, 18 metų rugsėjo mėnesį atitinkamas nuolatinis komitetas e, priejo išvados patvirtinti prašymus, tai yra nepatenkinti prašymų. Faktiškai buvo atsižvelgta į neigiamą visuomenės nuomonę bei politinės priežastis. Taigi sutinkamai su komitologijos taisyklėmis bei GMO e, reglamentavimu maislo ir pašarų srityje komisija e, spalio 22 dieną pristatys apeliacijos komitetui savo išvadas. Buvo išsakyta diskusijose būkštavimų. Pirmiausia, dėl augalų apsaugos produktų E, kuriuo atveju genetiškai modifikuoti kukurūzai yra tolerantiški. Noriu pabrėžti, kad e, herbicidų tvirtinimas taip pat leistinas likučių lygus šiems kukurūzams yra nustatytas atitinkamuose teisės aktuose reglamentuojančiuose um, augalų apsaugos produktus bei leistinus likučius. O dėl tokių genetiškai modifikuotų kukurūzų um, auginimo trečiosios šalyse ir ten numatyto herbicidų panaudojimo, tai pagal sprendimą galima. Taip, tai yra visiškai tų trečiųjų šalių nuožiūra auginti tokius kukurūzus, taikyti herbicidus tokiems kukurūzams ir mūsų teisės aktais to nereglamentuosime. Tačiau dar kartą pabrėšiu, kad dėl nustatytų likučių lygio atitinkamuose teisės aktuose tokie kukurūzai yra saugumus. Taip, buvo mm, peržiūrėti du, dviejų, du pagrind, dviejų sprendimų projektai ir komisija reglamentuos, re, rekomenduos valstybėms narėms E, riboti tokių kukurūzų importą į Europos Sąjungą. Parlamentas atmetė tokį siūlymą, lauksime tolimesnių diskusijų taryboje, o kai dėl panaudotų duomenų ir tyrimo atliekant poveikio vertimą, tai iškelta klausimų ir dar sėki priminsiu, jo komisija pateikė ambicingą pasiūlymą, kurio tikslas yra užtikrinti didesnį skaidrumą rizikos e, vertinimo kontekste. Tai yra EFSA atliekamo rizikos vertimo kontekste. Taigi čia lemiamas žodis parlamentui ir tarybai, o komisija mielai tęs diskusijas dėl šių klausimų. Apibendrinant, galiu tiesiog pabrėžti, jog nėra jokių priežasčių atšaukti šiuos sprendimų projektus, nes buvo kruopšiai laikomasi visų procedūrų susijusių su GMO leidimų išdavimu ir abiem atvejams komisija laikėsi visų procedūrinių reikalavimų. Beje, Europos parlamentas e, e, atlikdamas patikrinimą te gali tik tais įvertinti, ar sprendimai priimti sutinkamai su komisijos įgaliojimais, neperžiūrint nustatytų ribų. Taigi aš tikiuosi, kad e, pateikti paaiškinimai padės išslatyti jūsų būkštivimus. Well, the... Dėkoju už jūsų pasisakymą diskusijoje. Dabar padarysime pertraukėlę iki balsavimo, o šie vyks 10 valandą.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

Good morning, everyone. If you can take your seats, prepare your. Labą rytą. Pasiruoškite balsavimo korteles ir pradėsime balsavimą. Pirmiausia, balsuosime dėl tarp institucinių dėrybų rezultatų Europos vaisto agentūros būstinės vietos. Elektroninis balsavimas sprendami. Baigiame. Patvirtinta. Dabar Balsuojame dėl prieštaravimo. Pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį geniškai modifikuoti kukurūzai, NK603 ir taip toliau. Elektroninis balsavimas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuome dėl kito prieštaravimo. Pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį geniškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 ir taip toliau. Elektroninis balsavimas pradedame. Pane Gerling, norite ką nors pasakyti? Taip, aš negaliu balsuoti, mano kortelė neveikia. Bet mes uh, užregistravome jūsų balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsavimas dėl nuomonės, preliminarus pranešimas dėl DFP 21-27 metams parlamento poziciją siekiant susitarimo. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už prieš susilaiko patvirtinta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Dėl 35 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Pane Gerling, balsamas baigtas, patvirtinta. Antroji dalis. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradame. Baigiame. Kartu su Mrs. Gerling, kuri balsavo prieš, atmestą. Penktas kompromisas, čia yra žodinis pakeitimas pranešėjo. Galbūt e, ponė Belet nori jį, panas Belet nori jį pristatyti. Aš tik tai noriu pasakyti, jog mes norime išbraukti nuorodą į ICHA e, ir nereikia du kartus tos nuorodos, mes tais aptarėme su šešėliais pranešėjais, ar kas nors priešinasi, prieštarauja jūsų pasiūlymui. Tuomet balsuojame dėl penktojo kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Reikia, kad pasipriešintų keturi. Jūs priešinatės žodiniam pakeitimui. Tada mes balsuosime be žodinio pakeitimo. Pone Pieka, jūs tik tai kėlėte ranką, tad aš maniau, kad tik vienas priešinasi. Ar jūs norite ką nors pasakyti, ponė Pieka? Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu lenkiškai. Šitas kompromisas buvo pasiektas ir reikėtų neteikti žodinio pakeitimo balsavimo metu. Reikėjo tai daryti, kuomet buvo tarimas dėl kompromiso. Tuo metu viskas būtų buvę aiškiau, jeigu būtų paprastas pakeitimas, bet kadangi čia kompromisinis pakeitimas, tai viską komplikuoja ir tai neprimtina. Gal galit reaguoti į tai? Tai yra nepranešėjo pasiūlymas, o e, kitos parlamento, o frakcijos pasiūlymas ir jį buvo atsižvelgta vakar. Tai nėra kažkokia didelė problema, tai yra tik tai formuluočio klausimas. E, čia, čia kalbama apie keturias agentūras, tarp kurių yra EFSA ir tik tai e, dvi iš jų yra minimas pakeitime. Mes iš principo turėtume bals, jas minėti visas, o ne tik tai du, tačiau e, kompromisinėme pasiūlyme yra apimamos visos keturios. Mes e, kalbėjome apie tai darbo grupėje ir e, aš manau, kadangi čia tik lingvistinis pakeitimas, tai nekyla ypatingų problemų. Tad kolegos nereikalauja atsiimti to žodinio pakeitimo. Ar jūs pasipriešinatės jam? Kiek iš jūsų vis dar prieštarauja? Puiku. Tada balsuojam dėl penkto kompromiso be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 41 už, prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Septintas už, prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šešiasdešimt trečias už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir e, galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl e, naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų. 24 pakeitimas už prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmas A už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar kas nors norėjo pasitikrinti? Kadangi kompromisinis pasiūlymas, tai pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas puslapis. Vienas, aštuoni vienas, kas už. 181, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias A už prieš susilaiko patvirtinta. Septintas puslapis, antras A už antras A už Kompromisas 2a. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime elektroninį būdų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroninį būdų, man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime, anksčiau irgi jau esu suklydus vertindama, e, balsavimas baigtas, patvirtinta. 191 už, prieš, susilaiko, atmesta. 194 e, už prieš susilaiko atmesta, 195 už prieš susilaiko atmesta, 196 už prieš susilaiko atmesta. Antras B kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 11 puslapis. 229 už, prieš susilaiko atmesta. 226 ir 228 už, prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar atskiras pakeitimas. 2226 ir 227. Kas už? 12 puslapis. Kadangi kompromisinis e, pakeitimas buvo atmestas, dabar turime balsuoti dėl šitų pakeitimų. 222, 223, 227. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 227, 365 ir 370 už prieš susilaiko atmesta. 228, 230, 268, 361, 371 už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai balsavimas Pradedamas. Baigiame. Atmesta. 2, 19. Atkrenta. 2, 18. Ir 2, e, 36 už prieš susilaiko atmesta. Du septyniolika už prieš susilaiko atmesta. Tran 29 už prieš susilaiko atmesta. Dabar 17 puslapis, 36 pakeitimas už, prie 36 už, prieš susilaiko atmesta. Socialistai prieš ar užbalsavo? EPP ir socialistai balsavo prieš. Jūs norite pasitikrinti dėl 36? Gerai, elektroniškai pradedame. Dėl 36. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas A. Kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19. 4b e, kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta. 4c už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 258 už, prieš, susilaiko, atmesta. 302 už, prieš, susilaiko, atmesta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 312 už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 už, prieš, susilaiko, atmesta. 3.14 e, už prieš susilaiko EPP už pasitikrinkime buvo neaišku nusamas baigtas atmesta 50 už prieš susilaiko atmesta 51 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 e, už, prieš, susilaiko, atmesta. 315 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 315. Randame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 3.16 už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 316 pradedame turbūt rezultatas bus toks pat baigiame atmesta 8a kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta A, e, kitas atkrenta. 8b. 9 kompromisas, 96 puslapis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 10a už, prieš, susilaiko, patvirtinta. kitas atkrenta, 58 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trys, penkiasdešimt šeštas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trys, šešiasdešimt pirmas ir antras, už, prieš, susilaiko, atmesta. Trys, šeši, trys, už, prieš, susilaiko, atmesta. 3, 6, 3, 364 už, prieš, susilaiko atmesta. 366 ir 367 už, prieš, susilaiko atmesta. 374 už, prieš, susilaiko atmesta. 32, 391 už, prieš, susilaiko atmesta. 64 už prieš susilaiko atmesta, 66 už prieš susilaiko atmesta, 67 už prieš susilaiko atmesta, 392 už prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt septintas puslapis, septyniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 75 už, prieš. Kai balsuoja socialistai, ar už, tada patvirtinta. Antras už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsavimas sprendiamas. Baigiamas. Patvirtinta. Trečias už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Tran vienas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas. Dėl 76 mes turime balsuoti ar ne? Dėl pirmos dalies. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 76. Pirmos dalies. Socialistai balsavo prieš. Baigiame balsuoti, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktas ir trandu už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl šešto. Baigiame. Patvirtinta. 78.9 už prieš susilaiko atmesta. Tran 3 už prieš susilaiko patvirtinta. Tran 4 už prieš susilaiko patvirtinta. 7 už prieš susilaiko atmesta. 80 už prieš susilaiko patvirtinta. Praleidome tran 4, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Tran 6, už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 7, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 83, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 84 už prieš susilaiko patvirtinta. 9 už prieš susilaiko patvirtinta. 98 už prieš susilaiko patvirtinta. 99 ir tran 12 už prieš susilaiko atmesta. Šimtasis už prieš susilaiko atmesta. Šimtas pirmas ir antras už prieš susilaiko atmesta. Šimtas trečias už prieš susilaiko atmesta. Tran 13 už, prieš susilaiko atmesta. Tran 14 už, prieš susilaiko atmesta. 104 už, prieš susilaiko atmesta. Tran 15 už, prieš susilaiko atmesta. 107 už, prieš susilaiko atmesta. Tran 16 ir 108 už, prieš susilaiko atmesta. 13 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, tran 20 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 151 už, prieš, susilaiko, atmesta, 22 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsavimas baigtas. Kitas darbo tvarkės punktas E, Europos maisto saugos tarnybos vykdomo direktoriaus daktaro Bernhardo Urlo klausimas dėl jo įgaliojimo atnaujinimo. Pradėsime gal už 15 minučių, tad, bet kadangi jis jau salėje, tai už 5 minučių. Jisai bus salėje už 5 minučių ir kuomet jis bus čia pradėsim

Okay. Let's start. Kągi, pradėkime darbą, teskim posėdį ir išklausysime dr. Bernardo Urlo, tai yra EFSOS vykdomojo direktoriaus. E, Kalbaina apie jo įgaliojimo atnaujinimą, nes EFSOS valdyba nusprendė antrą sykį, antrai kadencijai e, nominuoti dr. Bernardo Daurla antros spalio dienos posėdėje. Jis nuo 14 metų birželio mėnesį eina šias pareigas ir prieš tai jis keletą mėnesių e, veikiančių direktorius pas. E, pareigas. Na ir kadangi daktaras Urlas mums pažįstamas, nusprendėme klausimo metu pritaikyti supaprastinta procedūra. Na ir vietoj to, kad laikytumės klausimo formato, pasikeiskime nuomonėmis. Taigi šiandieną klausimą deriname su įprastinėmis diskusijomis su agentūra. Taigi, be kita ko, bus įmanoma aptarti agentūros darbo programą ir ypač jos strateginius tikslus iki 20 metų. Taigi, nedelsdama, suteiksiu žodį, žodį daktarui Bernhardui Urlui. Jis uh, pasakys įžanginę kalbą, po to bus spontaniškai sutikimi žodžiai. Labas rytas, e, laba diena visiems, ponė pirmininkė, gerbiami uh, komiteto nariai, dėkoju už pakartotiną kvietimą į jūsų komitetą, taip pat dėkoju ir už galimybę padaryti pareiškimą prieš atsakant į jūsų klausimus. Turiu pripažinti, kad man garbė, nes, kaip jūs minėjote, kalba eina apie uh, įgaliojimo atnaujinimą antrai kadencijai, penkerių metų kadencijai, kaip EFSUS vykdomam direktoriui. Norėčiau, taip sakant, priminti štai ką. Uh, Nors be abejo tai žinote, tačiau priminsiu pagrindinę EFSA užduotį. Faktiškai mes turime pasitelkę e, naujausius mokslo duomenis, e, rekomenduoti e, ir patarti institucijoms, kalba eina maisto sauga, e, gyvūnų gerovės apsauga ir mokslo pasiekimus. Taigi, kaip mes e, teikiame tas rekomendacijas politikos formuotėms? Mes rengime mokslinės nuomonės dėl pavojaus, pavojų maisto grandinė, ar tai būtų e, cheminiai ar biologiniai pavojai, vertiname produktų saugą prieš patvirtinant šiuos ir išduodant leidimus. Taip pat rengiame kasmetinės ataskaitas, tai yra svarbi mūsų darbo dalis. Pavyzdžiui, kalba eina apie augalų apsaugos produktų likučius, galimas lygas ir taip toliau. Taip pat dalyvavome, bendradarbiavome su kitomis e, agentūromis e, medicinos e, vaistų agentūra Londone ir Stokholmo agentūra taip pat bandome įvertinti būsimus pavojus maisto grandinėje, taip pat numatome priemonės pavojų mažinti. Na ir labai svarbu, kad laiku ir objektyviai patikimai informuojame rizikos valdytojus ir vartotojus apie galimą riziką. Jeigu pažvelgtumėt gal prieš keletą metų, 14 metų balandžio mėnesį per paskutinį Envi komiteto posėdį, ankstesnės kadencijos metu e, Strasbūrė įvyko pirmasis klausimas, e, tuo metu buvo išrinktasis vykdomasis direktorius, pažadėjau ypatingą dėmesį darbę skirti keturioms e, sritims. Pirmiausia, pasiremti mokslo rezultatais, toliau sukurti Europos rizikos vertimo darbo atvarkę, užtikrinti skaidrumą ir atvirumą, taip pat pakeisti komunikaciją. Klausimas, ar EFSA pasiekė nusibrieštų tikslų ar įvykdyti pažadai. Atkreipsiu dėmesį tik tais keletą svarbiausių dalykų, nes į detalės leistis negaliu. Pirmiausia, dėl mokslo. Ar pavyko užtikrinti, kad galėtume tinkamai pasiremti mokslo rezultatai? Per 4,5 metų EFSA parengė ir paviešino daugiau nei 2000 mokslinių nuomonių ir 99 kablelis kažkiek tai e, procentų buvo nekontroversiškos. Taigi iš tikrųjų rizikos e, valdytojai pasitelkė mūsų nuomonės tam, kad būtų pagerinta maisto sauga Europoje. Taip pat e, dirbame ties ilgalaikėmis programomis skirtoms maisto papildams ir kitiems klausimas. Taip pat, tarkim, jeigu kyla kažkokių skubių grėsmių, rengiame greituosius atsakus, taip pat skirime dėmesio ir gyvūnų lygoms, nes visi žinome apie e, snukio ragų lygas. E, Azijos paukščių gripą ir taip toliau. Taip pat e, dirbame ties augalų apsaugos klausimais, įvairiomis lygomis. Taip pat stengiamės užtikrinti geriausią kategorizaciją įdėkiant naują augalų apsaugos režimą. Na, galbūt e, suinteresuoti e, stebėtojai tai to ir nepastebi, tačiau rengiame gairias, kas leistų parengti tinkamas rizikos e, vertimo priemonės. Nu, pateikėme aprašymus, kaip atliekame rizikos vertimą, rengiame daugybę gairių, paminėsiu tik tais tris. Pirmiausia, dėl netikrumo mokslinėme rizikos vertime, kaip elgtis. Mūsų mūsų mokslinis komitetas per pastaruosius keltą metų tam skiria ypač daug dėmesio. Toliau e, įrodymais pagristas metodas, kaip įvertinti pramonės, o taip pat mokslinėje literatūroje paviešintus tyrimus, kaip pasitelkti atitinkamus metodus tam, kad iš tikrųjų galėtume įvertinti įrodymus. Na ir galiausiai ypatingą dėmesį skiriame efektų poveikio biologiniam Nems pasiekmėms. Klausimas, ar mūsų mokslas atitinka nudinos reikalavimus? Jeigu pažvelgsime už ES ribų, sustelksime su EFSA kolegomis iš JAF, Kinijos, kitų šalių, tenka e, pasidžiaugti, kad jie labai teigiamai vertina mūsų mokslo kokybę ir kai kurie mokslininkai iš kitų pasaulio šalių sako, mes to darbo netliekam ir faktiškai mūsų jurisdikcijas perėmė EFSA nuomonės. E, kaip kriterijus. Taigi EFSA atliekamas mokslinis darbas yra naudingas ir aktualus, atitinkantis nūdienos reikalavimus. Sugryšiu prie parlamento 2003 metų labai protingo sprendimo, kai taryba ir parlamentas patvirtino bendrą maisto saugos įstatymą, buvo nuspręsta sukurti e, farmoje mažą agentūrą, kurioje dirba tik 450 darbuotojų ir buvo nuspręsta užsitikrinti didelę valstybių narių paramą. Pagal Pagal šį modelį valstybės narės daugiau ar mažiau savanoriškai skiria mums ekspertus. Manau, jis iš tikrųjų yra pigus, lankstus ir patikimas, labai skiriasi nuo JAV turimo modelio. Ir jeigu pažiūrėsime atgal 15 metų, tai iš tikrųjų stebina, ko galima buvo pasiekti su kasmetiniu 18 milijonų eurų biudžetu. Jeigu pažiūrėsime į UFSD ir APA, JAF agentūras, jų um, biudžetas yra nuo 5 iki 10 milijardų dolerių. Milžiniškos organizacijos, kuriuose yra daugiau nei 10 tūkstančių darbuotojų, o mes Priešingai esame maža organizacija ir šį darbą galime atlikti tik tais ekspertų iš valstybių narių entuzijazmo dėka. Tikrai nepaprastai su jais dirbti iš vien, matyti jų entuzijazmą ir aistrą siekiant užtikrinti maisto saugą. Noriu padėkoti valstybėms narėms ir ekspertams už jų savanorišką indėlį į mūsų darbą. Na, ši arena yra politinė ir jums leidus pasakysiu, bet štai tai yra pavyzdys, kuris rodo, kad Europai masi veiksmų. Būtent apie tai galvojo e, Šumanas, kai jis kalbėjo apie tai, kaip kurti Europą. Jis e, kalbėjo apie apčiuopiamus europinės integracijos pavyzdžius. Ir aš manau, kad Europos maisto apsaugos agentūra kaip tik ir yra toks pavyzdys. Kitas klausimas, ar iš tikrųjų mes kūrėme Europos maisto apsaugos darbo atverkį? Taip, tai kūrėme su um, valstybių narių atitinkomis organizacijomis, su kontaktų palaikymo biurais valstybės narėse ir taip pat Mes e, aprėmė įvairiausias e, sritis nuo maisto um, užnuodimo atveju iki parazitų, lygų ir taip toliau. Taigi iš tikrųjų norime dar sėkiai padėkoti valstybėms narėms už nuolatinę paramą EFSA ir Europiniam projektui, o dėl nepriklausomumo, atsvirumo ir skaidrumo. Tai prieš e, daugelį metų, 14 metais pradėjome šią kelionę, tikslas buvo užtikrinti EFSA atviresnę, tikslas paviešinti mūsų publikacijas tam, kad kiti galėtų su jomis susipažinti ir pasinaudoti mūsų moksliniais rezultatai. Tai yra atviros EFSA tikslas, gyvendiname daugiau nei 35 priemonės mokslinio rizikos vertimo srityje, taip pat įgyvendiname naują nepriklausomumo užtikrinimo politiką. Norėčiau padėkoti parlamentui ir Envi komitetui už tai, kad labai kritiškai vertinote mūsų pastangas siekiančio tikslo, bandant užtikrinti, kad EFSA būtų nepriklausoma. Ir aš manau, kad parlamentas pademonstravo pasitikėjimą EFSA, tvirtindamas biudžeto vykdinimą kasmet. Taip mm, užtikrinama per pastarosius penkerius metus e, tinkama biudžeto vykdymo procedūra. Taigi norime padėkoti tiek Envi, tiek ir biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad užtikrintas tinkamas EFSA valdymas. Toliau mes stengiamės bendradarbiauti e, su suinteresuotės asmenimis. Turime daugiau nei šimtą organizacijų, kurios oficialiai registruotos kaip oficialus suinteresuoti asmenys, užtikrinta didesnė sąveika su pilietinė visuomenė visuomenę ir dar pasidžiaugsiu unikalią um, parlamento iniciatyvą, tai vadinamas partnerystės siekiant užtikrinti B sveikatą, e, renkiamą informaciją tam, e, bandant įsiaiškinti e, riziką. Ir parlamentas yra pateikęs vienas pakeitimą, kuriuo siekima užtikrinti tolimesnius darbus ties B sveikata. Dėkome už parlamentų iš pasitikėjimą. Toliau gavome pa, e, parlamento pakeitimą dėl fermos auginamų triušių sveikatos. Ir taip pat norėtume padėkoti parlamentui, išsiekit tampriau bendradarbiauti. Mano manimas, skaidrumas ir atvirumas nėra savaime tikslai, tai yra veikiau prielaida e, atskaitomumui užtikrinti. Būtent to ir siekime piliečiai ir parlamentas gali uh, patraukti mūsų atsakomybėn už tai, kaip mes atliekame savo darbą ir panaudome biudžetą. Mes esame skaitingi. Toliau, ge, komunikacijos gerimas vienas iš didžiausių pastarųjų metų iššūkis. Kaip užtikrinti, kad būtų išgirstas mūsų balsas, kai yra tiek partnerių, kai kurie naudoja didelius raporus ir garsakalbius. Taip, mes e, stengiamės komunikuoti su tikslinė. E, Mm, auditorijas, tengiamės pagerinti bendradarbiavimą su ES ir valstybių rizikos valdymo institucijomis. Ar esame patenkinti tuo, kuo pasiekime? Atsakyčiau ir taip, ir ne. Galima sakyti taip, nes iš tikrųjų EFSAS darbo dėka gerokai prisidėta prie to, jog Europoje maisto apsaugos standartai yra aukščiausi pasaulyje. Ir dar nepamirškime, kad ir mūsų žemės ūkio pramonė yra lyderė pasaulyje maisto eksportos rytyje. Taigi mes kartu per pastaruosius 15 metų užtikriname, kad mūsų maisto sauga būtų daug geresnė ir taip pat uh, užtikrintas didesnis atsparumas krizėms. Ir tai beje patvirtina daugybė suinteresuotų asmenių. Atsakysiu ir ne, negalime būti patenkinti, nes pernelik daug susirgymų susijusių su um, nepakankama maisto sauga, pernelik didelis uh, antimi, antimikrobinis atsparumas ir toliau alina lygos. Taigi, sakyčiau, EFSA ne visuomet susilaukia sėkmės, galbūt įtikinančiai informuodami apie mokslo rezultatus ir galbūt nebuvome pakankamai atviri, kaip kad būtų norėjusi. Jums leidus dar norėčiau atkreipti dėmesį naujausias tendencijas. Ir būtent dėl šios priežasties mes taip teigiamai vertime komisijos pasiūlymą dėl rizikos vertimo skaidrumo ir testinumo. Tai bus teisinis pagrindas, kuris be kitoko leis užtikrinti daugiau išteklių, kas leis užtikrinti didesnį skaidrumą. Na ir kuo anksčiau teisėkros institucijos patvirtins šį pasiūlymą, tuo bus didesnė nauda mūsų darbui. Lūkesčiai dideli, be kitako ir vadinamasis best Euronest komitetas tikisi didesnės prieigos prie duomenų. Būtų gaila, kad e, jei EFSA netenkintų šių lūkesčių, tačiau kita vertus puikiai suprantame, jog parlamento procesams reikia laiko tam, kad būtų pasiektas kokybiškai geras rezultatas. Tai suprantame ir pripažįstame. Mes nesame teisėkros institucija, mes jūsų darbo objektas, taip sakant. Vis dėlto norime paraginti šį pasiūlymą e, vertinti kaip prioritetinį. Ne, EFSA Saksijos labui, o tam, kad būtų patenkinti piliečių lūkesčiai dėl didesnio pro produktų saugumo vertinimo skaidrumo ir patikimumo. Dėkuoju už Jūsų pastangas dirbant ties šiuo pasiūlymu ir nebejoju, kad dėsite visas pastangas tam, kad rezultatas būtų geras ir savalaikis. Dar turiu dvi minutės jums leidums ir pabaigai pakalbėsiu apie didžiausius busimų metų iššūkius. Pirmiausia, ištekliai, tai yra e, biudžetas ir ekspertinės žinios, ekspertų pasitelkimas ir tikriausiai dauguma jūsų pritars tam, kad ateityje 18 milijonų nepavyks, nepakaks EFSA tikslams įgyvendinti. Tai didelis iššūkis. Na, mokslinis kompleksiškumas ir taip pat toliau išlieka iššūkis, jeigu galvosime cheminės medžiagos, nanomedžiagas, sintetinės sudėdamasis medžiagas. Taigi iš tikrųjų mokslo e, kompleksiškumas yra iššūklis, toliau informavimas apie mokslo rezultatus ir toliau lieka iššūkis, o taip pat pasirinkimas nežinioms ateitie taip pat yra iššūkis. Taip, e, norint spręsti visus iššūkius, reikia visos eilės iniciatyvų ir mes rengiame programą EFSA 2027 sutinkamai su e, daugiametės finansinės programos e, ciklu. Na, ir ribotas bendradarbiavimas riboja mūsų darbą. Ir aš manau, kad bendradarbiavimas iš tikrųjų leis užtikrinti sudėtingų iššūkių sprendimą ateityje. Na ir labai svarbu, kad EFSA bendradarbiautų savo partneriais valstybės narėse su e, kitomis agentūromis, kurios teikia ataskaitas ENVI komitetui. Ir aš manau, kad tas agentūros, kurios teikia ataskaitas Envi komitetui, jos penkios agentūros galėtų būti apjungtas į virtualią sveikatos apsaugos agentūrą. Taip pat turime bendratarpį su Sante Agri Connect, atiti su kitais komisijos generaliniais direktoratais, su parlamentu. Mes e, esame čia tam, kad teiktume jums rekomendacijas, taip pat nepamirškime ir partnerių pasaulyje, nes nepamirškime, kad rizikos rizikos vertinimu reikalingas visuotinas požiūris, nes visiems mums reikalingi sveiki, saugus maisto ir produktai ir pašarai. Taip pat turime daug padirbėti tam, kad socialinius mokslus įtrauktume į mūsų darbą, taip pat tam, kad organizacija išliktų lanksti, tačiau galėtume pasinaudoti ir technologinio įnovimis, pavyzdžiui, debesų kompiuteryje, duomenų saugomis ir taip toliau. Tai yra taip pat bendradarbiavimo sritis. Na, o kalbant apie išteklius, tai tai paprašysime jūsų paramos tam, kad ateitie būtų skirtas didesnis finansavimas iš biudžeto EFSA. Pasikartosiu, dauguma sutarėte, kad netenkinsime visuomenės lūkesčių su 18 milijonų eurų per metus, ponės ir ponai. Tikrai man šiandien yra garbė ir privilegija per pastarosius penkerius metus dirbti su jumis iš vies. Na, kartais diskusijos buvo kietos, na ir argumentai kartais nuskambėdavo emocingai, tačiau net ir šiuose situacijose visuomet man atrodė, jog visi siekime bendro tikslo, tai yra saugių maisto produktų piliečių labai. Na ir tikrai džiaugsiuos galimybę busimais metais ir toliau su jumis bendradarbiauti, atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Much, uh, Dr. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį ponia Jūsų, jie yra kontaktinis asmuo mūsų EFSA klausimų, o paskui ponia Dėlėjai pasisakys. Tiksliau dabar žodis ponia Dėlėjai. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau ponios Ajūso vardu, kuri negalėjo teiti posėdį, norėčiau kreiptis į jūs visus. E, pone Irl, noriu pasveikinti Jūs atvykus į Envi komitetą ir noriu pasveikinti e, dėl to, kad jums ir įmonės valdyba patvirtino savo sutikimą pratesti jūsų galiojimus. Uh, Žmonės, kurie dirba agentūroje, yra labai svarbus. Taip pat svarbus yra atliekamas informacinis, analitinis darbas. Mums tai padeda suprasti, kaip kas vyksta. Jūs, kaip vykdantisis direktorius, dirbate didžiulį darbą, jūs sugebėjote išspręsti sunkės situacijas, su kuriomis susidūrė agentūra. Esu tikra, kad ir toliau sugebėsite gerinti agentūros darbą. Kitos kadencijos metu, jeigu ši jums būtų patvirtinta. Turiu labai paprastą klausimą, bet svarbu, kurį norėjau jums šiandien užduoti. E, kadangi EFSA bus e, ir toliau ta institucija, kur susidurs su daug iššūkių, kokie būtų prioritetai tiems artimiausiams penkies, penkiems metams agentūros veikimui. Ačiū. Dėkoju, sako ponė Valien. O dabar E, suteiksime žodį kolegoms komentuoti ar klausti savotišką spontaniškų pasisakymų procedūra. Kolega Poč, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Urlai, mūsų posėdį. Manau, kad nėra jokių abejonių dėl to, kad jūs esate puikus asmuo, dirbantis šioje agentūroje, jūs nekartą parodėte savo asmeninės savybės ir savo atsidavimą e, šiai agentūrai. Jūs turite puikius komunikacijos gebėjimus ir visa tai yra tikrai labai gerai. Bet tai nereiškia, kad man patinka viskas, ką darė EFSA. Man ne viskas patinka iš to, ką jūs sakėte. Tikėjausi, kad jūs kalbėsite ne tik apie savo sėkmes, bet galbūt paminėsite ir klaidas, nes klaidų daro visi, jūs nepaminėjote nei vienos iš jų. Man kaip parlamento nariui būtų įdomu sužinoti, ką jūs galvojate apie savo kalbas. Ne jūsų asmeninės, žinoma, bet agentūros klaidas. Ir ko buvo išmokta iš tų klaidų. Aš, pavyzdžiui, galėčiau paminėti glifosatų ir saldiklių vertinimus, kuriuos pateikėte. Kas nutiko? kas nutiko su jūsų kitomis nuomonėmis, vėlgi žinome. Singentą sulaukėme nuomonės taip pat ir kartais tie vertinimai tokie, pro mano akį žiūrint, pasirodė keistoki. Kitas klausimas, kuris man labai svarbus, būtų savotiškas dviejopiškumas. Mes Kalbam apie tam tikrų medžiagų leidimą vartoti. Jūs, manau, suprantat, apie ką aš kalbu. Viena agentūra vertina pesticidus, pavyzdžiui, kita biocidus. Mano supratimu, tai yra pakankamai keista praktika. Ir tai sukelia tokius, tokį dviejopiškumo jausmą, kas kelia sumaišti ir mums, ir europiečiams. Ką apie tai manote, norėčiau sužinoti. Ir dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie GFO siūlymą. Pone pranešėja, e, turbūt irgi užduos klausimą. Šią temą mes turime dvi galimybės dabar. Vienas variantas būtų dirbti greitai, kitas variantas ne. Net jeigu skalbėte, galite daryti tai dviem būdais - išsiskalbti greitai, ekspres skalbimo pasirinktamas arba skalbti lietai. Kas jums labiau patinka? Kas jums patinka be jokių diplomatinių vingrybių? Ar jums labiau patinka dirbti gerai ar dirbti greitai? Tiek aš norėčiau sužinoti. Okay, Pirmininkė, dėkoju. Pone Maisner nori paklausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ponui Url už atvykimą į mūsų posėdį, ačiū už jūsų pasisakymą. Prieš keletą metų su ponė Ajūso aš lankiausi EFSA patalpose. Ir tai, ką mačiau, mane įtikino. Mokslininkai dirbo labai rimtą darbą, jie atrodė visiškai nepriklausomi. Šiuo požiūriu aš galėčiau pasakyti, kad esu tas žmogus, kuris palaiko EFSA. Mm, Man atrodo, mums svarbu yra tai, kad jūs egzistuotumėt kaip EFSA, kaip institucija. Be abejo, dėl e, komunikavimo. Jūs nepakankamai kalbėjote apie atsparumą antibiotikams. Kaip čia viskas vyko? Ar jūsų balsas nebuvo pakankamai girdimas, ar jūsų neklausė? Uh, Niekas, nes, nes tai vienas iš priekaištų, kuris jums daromas, yra, kad jūs nepakankamai gerai pateikėte viską ir atlikote. Trečias dalykas. E, buvo praš, yra kalbama apie tai, kad bus prašoma daugiau duomenų, daugiau skaidrumo. Mano klausimas, jeigu norima turėti daugiau duomenų, ar tam jums reikės daugiau pinigų, ar jūs ką, ką jūs pa, pasiūlysite. 80 milijonų jūs gavote, tai ne mana, tai tiesiog yra faktas, jūs gavote tuos pinigus. Tai kiek jums reikėtų galiausiai? Ką būtų galima padaryti daugiau ir geriau, jeigu turėtume daugiau pinigų? E, Visą tai, aišku, ES piliečių labui. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Kolega Hausling, prašau. Dėkoju. Pone Url, ačiū, kad atvykote, kad pateikėt savo paaiškinimus. Sutarėm dėl vieno. EFSA yra labai svarbi institucija, mes norime ją stiprinti. Pastarųjų metų jūs nebūtinai prisidėjote prie to, kad būtų priimta neutrali pozicija kai kuriais klausimais. Elgiuosi labai atsargiai. Jūs čia esate EFSA atstovas. Jūs esate priėmę sprendimų, kurie mažų mažiausiai buvo ginčytini. Jūs štai sakėte, kad kai kritikuojamas sprendimas dėl glifosatų, kai kas gina savo interesus ekonominius, kalbėjote apie Facebook'o sensus kažkokius. E, tenka konstatuoti, kad drąsus yra tokie pareiškimai. Jūs taip pat sakėte, kad reikia intensyvaus žemės ūkio, nes kitoks žemės ūkis neišmanty, neišmaitins planetos. Tai yra tie žodžiai, kuriuos vartoja būtent pramoninį žemės ūkį vystanti žmonės ir auginantis genetiškai modifikuotas kultūras. Tai yra tie pareiškimai, kurie buvo girdimi iš intensyvaus žemės ūkio sektoriaus ir iš jūsų, tad ar jūs tikrai neutralūs? Ar tie kontroversiški sprendimai buvo teisingi? Ar teisinga yra apskritai priimti tokias pozicijas, kurios kelia nepasitikėjimą, pabrėžiu, nepasitikėjimą. Ir mano klausimas, buvo klausta, kokių klaidų padarėte, ar nemanote, kad ateitie galbūt reikėtų vengti e, ties tyrimo įkarštie daryti kokias nors uh, deklaracijas. Ar tęsite darbus kaip iki šiol, tuo pačiu stiliumi, ar ketinate dirbti šiek tiek kitaip. Dabar nepasikeimo yra, nes jūs labai politiškai pasisakote. Pavyzdžiui, dėl genetiškai modifikuotų augalų jūsų sprendimai netitinka to kriterijaus, kuris turėtų būti taikomas moksliniams tyrimams. Jūs nesate neutralus. Taigi, kaip jūs ketinate apibriežti savo vaidmenį atinėms metams? Uh Ar jūs čia orientuositės į politinius aspektus, ar vis dėlto turėtume būti neutralus? Jūs labai aiškiai pasakėte, ko EFSA reikės per ateinančius keltą metų. Atkreipsiu dėmesį į skaidrumo direktyvą. Mes kaip žalieji esame už tai, jog jūs savo tikslus kiek įmanoma įgyvendintume greičiau. Beje, vakar vyko atitinkamas tam skirtas posėdis, tačiau problema yra štai ką, kad uh, Komisija pasiūlymą pateikė faktiškai kadencijos pabaigoje, todėl patirėme didžiulį spaudimą dirbti sparčiai. Būtų vis dėlto gerai, jeigu iki rinkimų pasiektume rezultatų, turėtume ką parodyti. Šiaip manau, kad e, neapsiripo viskas vien tik tais pinigais. Skaidrumas e, yra tikrai esminis dalykas tam, kad uh, jūsų agentūra ir toliau galėtų pasidžiaugti dideliu pasitikimu. Beje, e, man krito akis pastaraisiais metais ir štai, kad primant daugybę sprendimų, ar iš tikrųjų nenukrypsome nuo prevencinio principo ir neiname riziką grindžimo e, principo. Na taip, e, mm, ar mes nepasveriame rizikos ir ekonominės naudos. Mane tai neramina klausant EFSOS pareiškimų. Ar jūs panašiai tai žiūrite, ar vis dėlto nenuneiksite, kad prevencija tai yra vienas iš EFSOS darbo pagrindinių principų? Dėkoju. Uh... Dėkoju. Kolegė Meljer, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Ullai. Norėčiau padėkoti ne vien tik už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, bet ir už jūsų pasisakymą, kuriame paminėjote visus tuos e, aspektus, kuriuos komentavo ir pirmas iki kadencijos pradžioje. Na, aš manau, kad e, iš tikrųjų Europa tikrai gali labai pasidžiaugti tuo, jog turime EFSA ir taip yra užtikrinamas Europoje aukštas maisto kokybė, maisto saugumo lygis. Tikrai būtų džiugu, jeigu jūsų galiojimai būtų pratesti ir aš manau, kad e, tai būtų naudinga ir, ja, ir Europės agentūrai, jeigu jos e, vadovas būtų charizmatiškas, taip diplomatiškai tariant. Jūs paminite vieną aspektą kuris ir man rūpi ir beje pati lankiausi EFSA dėl ekspertų de, deleguojamų iš valstybių narių. Tai yra viena iš pagrindinių EFSA kompetencijos ryčių ir kaip jūs minėjote, būtent be kita ko jų dėka jūs galite atlikti savo vertinimą. Kartu ekspertai iš valstybių narių yra ir problemos dalis, nes iki apie tai kalbėjome. Būtų džiugu, jeigu pasiūlytumėte keletą idėjų, kaip išspręsti šią problemą ir kaip užtikrinti, kad ekspertai būtų motivuoti, kad iš tikrųjų jie galėtų įnešti savo indėlio, o kad valstybės narė savo ruoštų uh, arba skirtų ir finansavimo, arba bent jau sudarytų sąlygas tam, kad e, ekspertai parmoje dalyvautų diskusijose, dalyvautų rengiantis įviems darbams, nes kaip kolega, kuris kalbė apie skaidrumą, taip ir šis klausimas yra labai svarbus. Kaip užtikrinti EFSOS darbo nepriklausomumą ir skaidrumą, nes šie dalykai tarpusavį susiję. Būčiau dėkinga, jeigu pakomentuotumėte šį aspektą. Dėkuoju. Ponas Lyzė. Ja, Dank, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Urlai, už pristatymą, už, taip pat už jūsų darbą. Tikrai būtų džiugu, jeigu jūs toliau galėtumėte tęsti darbą šiuose pareigose. Norėčiau atkreipti dėmesį vieną temą. E, šiaip dabar pateiktas pasiūlymas dėl bendro maisto saugos įstatymo peržiūros, aišku, dėl tvarkaraščio kyla problemų. Manau, kad visi dabar turėtume pasiūsti labai aišku signalą komisijos adresu. Nes tikrai nebeprimtina, jeigu komisija ir dirbs taip, kaip likščiol. Komisijoje daugybę metų vyko vidinės diskusijos, aišku, su suinteresuotais asmenimis, na, o po to, kai pateikimas pasiūlymas, tai faktiškai turėtume nieko nekeisti ir per tris savaitės jį patvirtinti. E, vienas kolega pasakojo, kad faktiškai nebereikia komisijoje konsultuotis. Viena kolegė sakė, kad jai nebereikia konsultuotis su suinteresuotais asmenimis, nes tai padarė jau komisija. Tikrai tai neprimtina. Nes jeigu siūlomas susitikimas, jeigu siūlomas teisės aktas, kuris turi patvirtintas dar prieš rinkimus, tai reikia tinkamai ties juo dirbti. Kitą savaitę, jeigu pažvelgsime į plenarinį sesiją, tai iš tikrųjų kaip 87 įstatymo pasiūlymus rezoliucijas patvirtinti reglamente kontekste, juk reikia viską įsigilinti. Todėl labai suprantu tą pasiūlymą, kad e, dirbantis bendruoju maisto saugos tiesiekros pasiūlymu reikėtų dirbti patikimai, lietai, bet kad būtų geras rezultatas. Jūs sakėte, kad turėtume šį teisės aktą patvirtinti per pirmąjį skaistimą, tai tačiau pasiūskite signalą komisijai, turi priprasti prie to, kad e, parlamentas skirs e, tiesiekros pasiūlymą aptarimui tiek, kiek prireiks laiko. Aš manau, kad e, tikrai visiškai neprimtina tai, kad daugybę metų pasiūlymai nusėdo komisijos stalčiuose, o dabar viskas, e, mm, viskas turi pas mus būti patvirtinta birželį, e, gegužės mėnesį. Tai neįmanoma. Dėkoju. Thank you, Madame Ala. Dėkoju, ponia Ala. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju ponui Url už dalyvavimą mūsų posėdėje. Sa frakcijos vardu noriu pateikti keletą klausimų, kalbant e, apie reformą maisto saugos e, srityje ir svarbiausius aspektus šios srities. Kaip e, jūs žiūrite į tą reformą ir jos turinį? be kitako į interesų konflikto aspektus, taip pat valdymo aspektus, valstybių narių aktyvesnį dalyvavimą tame procese, taip pat dėl medžiagų ardančių endokrininę sistemą. Tai yra ypatingas klausimas. Mes tą klausimą nagrinėjame, konstatuodami, kad jau yra rimtų. E, pasiekmių, kurios kyla dėl tam tikros praktikos, kuri taikoma jau senai ir dėl to mums reikia uh, retroaktyvaus tyrimo šitais e, klausimais. Ir kitas aspektas, kaip jūs reaguojate tuomet, kai komisija neatsižvelgia į jūsų agentūros nuomonę, pavyzdžiui, dėl uh, apdulkinimo uh, augalų Dėkuoju mm, už atsakymus šitais aspektais. Pone Zauvas. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, labadiena, ponė Urlai, smagu Jūs čia matyti. Taip pat būtų džiugu, jeigu Jūsų sutartis būtų pratesta. Tikrai tuo džiaugčiausi. Labai vertinu Jūs ir tai svarbu ir Jūsų pozicijai. Tai yra mokslinis požiūris įvairius klausimus nes ypač pastaruoju metu tenka konstatuoti, jog e, vis dažniau e, viešoji nuomonė įtakoja politiką ir naujos žiniasklaidos formos prie to prisideda ir dabar dažnai kalbama ir apie melagingas naujienas. Taigi, manau, kad kai kalba eina apie jūsų atstovamą sritį, tai iš tikrųjų reikėtų vadovautis mokslo principais ir reikėtų stengtis e, neleisti sitakojamams, pažiūrėjau, ir melagingų ž, e, naujienų. Pavyzdžiui, ponia Greslė kalbėjo apie uh, Facebook'o mokslą labai tinkamą savoką, kuri puikiai apibūdina situaciją. Taigi aš manau, kad mokslinis požiūris svarbus ir mums. Uh, Ir kaip žinia, mokslininkai dirba paprastai kruopščiai, tam reikia laiko, kaip ir mums parlamentui, ko kolega Peter Lyze ką tik minėjo, kad e, iš tiesų tikrai neretai komisija mums nesuteikia reikalingo laikui. Ir čia norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl bendrojo e, maisto saugos įstatymo e, pasiūlymo. Ir aš manau, kad komisijai e, reikėtų aiškiai nurodyti, kur jos vieta vos ne ir paprašyti dirbti tinkamai. Aš manau, kad mes kaip e, viena iš teisėkuros institucijų, o kita teisėkuros institucija taryba iš tikrųjų turėti skirti pakankamai laiko darbui ties šiais sudėtingais, neretai labai e, techniškais pasiūlymais tam, kad rezultatas būtų e, padorus, tam, kad būtų orientuojamasi į praktiką. Ir tikrai, galbūt ne viskas, kas yra komisijos pasiūlyme, pasiūlyme atitinka tikrovę ir praktiką. Beje, priešingai nei kolega Hoslink, nemanau, jog alternatyvi e, alternatyvus žemės ūkis nepadės pramaitinti pasaulio, kolega tarsi vadovausi pramonės poziciją, neįtikėtina tai, ką sakote. Na ir kaip žinia, e, alternatyvi aktyviam žemės ūkiu reikia 6-7 kartus daugiau naudmenų tam, kad būtų um, pagaminamas panašus e, maisto produktų kiekis. Tai žinomas faktas, kolega. Beje, dar atkreipsiu dėmesį iš tai, ir gal tai beje būtų sprendimas, kai kalba eina apie alternatyvą žemės ūkiais, aišku, yra pagrystas ir argumentų, kas už tai kalba, bet lygiai tas pats pasakytina ir apie mm, įprastinis žemės ūkiu, jūsų partija faktiškai, partijos vadovybė visą laiką teigiamai žiūrėdavo į e, genetiškai modifikuotus organizmus ir faktiškai, galvojant apie ekologiškumą, galima pasinaudoti, nes taip galima sutaupyti pesticidus, chemikalus, e, taupyti kūrą. O taip pat mažinti ir žemės ūkio CO2 išmetimą. Kolega, man tai yra svarbu ir aš norėjau tai paminėti. Dėkoju. Uh, Ačiū. Galbūt būtų kokiu nors komentaru, ponas Kedel dalyvauja posėdėje. Gal norėtumėte reaguoti tai, kas buvo pasakyta, jeigu norite, tik tai suprantama. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, atėjau paklausyti pono Url pasisakymo, e, kadangi vyksta klausimas dėl galvojimo atnaujinimo. Jo požiūris yra žinomas. E, dabar jis pateikė savo požiūrius į tai, kaip jis mato ateitį EFSA. Norėčiau pasakyti, kad svarbu, kad e, būtų daugiau išteklių, kad būtų galima e, taip pat sute, e, daugiau skaidrumo užtikrinti dėl mokslinių tyrimų atliktų. Europos komisija siūlo parlamentui ir tarybai svarbius pakeitimus susijusius su maisto saugos įstatymu Tai reiškia, kad bus reikalinga daugiau teisinės kompetencijos, kad būtų galima užtikrinti piliečiams daugiau saugumo šioje svarbioje srityje. Mes suprantame, kad taryba ir parlamentas yra teisėja kūros proceso dalyviai, jie prims lemiamus sprendimus, tai buvo ne kartą pabrėžta, bet jūs kalbėjote apie tai, kad trūksta laiko parlamentui išnagrinėti tą svarbų siūlymą. E, komisija nuolatos aiškino, koks yra viso to kontekstas. Tai yra atsakymas į piliečių peticiją. Komisija, kuriai vadovauja ponas Junkeris ir komisaras Andriukaitis, aiškiai pareiškia, kad jie nori aiškiai piliečiams parodyti, kad mes klausome piliečių susirūpinimo ir kad esame pasirengę veikti, kai tas susirūpinimas yra išreiškiamas. Norime veikti greitai, operatyviai. Dėl to nuo tada, kai komisija atsakė į tą iniciatyvą 17 gruodį ir iki formalaus komisijos prieimimo siūlymo 18 balandį e, praėjo tiek nedaug laiko, keturi mėnesiai, gal šiek tiek mažiau. Mes pateikėme labai plataus užmojo siūlymą. E, Mes manome, kad kad reikia atlikti numatytus darbus. Mes vertiname tai, kad e, atlikę tą darbą, kaip tokia situacija, kad, reik, kad parlamentas ir taryba irgi turėtų rasti reikiamų rezervų ir resursų ta, per trumpą laiką, dirbti labai sparčiai. Na, aš suprantu, kad parlamentui galbūt reikėjo daugiau laiko, reikia laikytis parlamento darbų tvarkaraščio, bet mes norėjome platesnio užmojo siekti. Galiu pakartoti tai dar ne kartą. Tikrai labai svarbu Ir daktaras Orlštai pabrėžė, kad mums reikia politinio pagreičio, kad būtų teikiami reikiami siūlymai ir kad EFSA galėtų turėti reikiamus išteklius. Mes tiesiog kreipiamės į broliškas institucijas ir norėdami paprašyti, kad jos irgi, kaip ir mes, parodytų panašias pastangas, kad galima būtų pasiekti daugiau mūsų aptariamų srityje. Jeigu visi kartu galėtume susitarti dėl to spartaus darbo, mes priimtume labai svarbų siūlymą, kuris pagerintų skaidrumą toje labai labai svarbioje srityje. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. E, įvertiname komisijos pasisakymą. Prašom reaguoti tai, kas buvo pasakyta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, turiu iš karto pasisakyti. Jaučiu poreikį. Na, neįtikėtina, komisijos e, e, atstovas, kuris ką tik pasisakė, tarsi prikišo parlamentą ir pranešėjo, kad nesate pakankamai ambicingi dirbantys šio teisėkros pasiūlymo dėl bendrosios maisto saugos. Tikrai neįtikėtina. Komisija dabar teisinasi, esai tik per kelis mėnesius pateikė šį pasiūlymą, bet kalba eina tik apie poveikio vertinimą. Ir tai yra didžiausia ir mūsų, ir tarybos problema. Tiesą sakant, nėra to poveikio vertinimo, kurį pagal geresnį reglamentavimo principą būtų turėjusi atlikti komisija. Ir būtent todėl kyla tokių didelių problemų mes dabar turime dirbti nepaprastai skait, sparčiai. Jeigu mes neturime uh, galimybių nuodugniai viską aptarti su visais suinteresuotais asmenimis, įskaitant nevyriausybinės organizacijas, tai kažko trūksta, taip sunkina mūsų darbą. Juk nedirbame tik ties vienu, tik ties vienu teisėkuros pasiūlymu. Beje, įdomu tai, kad komisija kuri turi tiek daug laiko ir išteklių, dabar čia teigia, kad jinai neturi išteklių tam, kad būtų tinkamai gyvendinti teisėkuros pasiūlymai. Taigi toks įspūdis, kad per pastarosius keletą metų, per paskutinio kadenciją komisija sėdėjo rankas sudėjus ir nieko neveikė. Tik kaip pavyzdį pateiksiu informacijos apie maisto saugą reglamentą. Aš pasisakau už tai, ir tai aiškiai pabrėšiu, jog Reikia užtikrinti didesnį EFSA darbo skaidrumą ir tam reikia skirti gerokai didesnį finansavimą EFSA. O taip pat valstybės narės turi taip pat prisimti įsipareigojimų ir nešti didesnį indėlį. Tikrai nesutinku, kad štai tokiame posėdė kaip mūsiškime komisija teigia, kad jį čia tik tais vienintelė kartu su taryba, kuri rūpinasi piliečių interesais. Ir rimtai žiūri piliečių iniciatyvą skirtą glifozato uždraudimui. Mes visi esame už skaidrumą, tačiau norime pasiekti tinkamo, praktiškai pritaikomo rezultato, norime laikytis darbo tvarkos taisyklių, pagal jas. E, e, Ben, įprasnė procedūra vyksta per pirmą ir antrą skaitimą ir tikrai nebepadaru, kai komisijos atstovas E, skambina, komisaras skambina telefonu, bando visus įtikinti nesilaikyti šių procedūrų, pasiekti svars, rezultatų per pirmąjį svarstymą ir iš tikrųjų komisija prastume bent 90 procentų savo pasiūlymo tokios situacijos akivaizdoje. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas toli gražu nėra idealus, jį reikia tobulinti ir todėl reikia įprastinės procedūros su pirmoju ir antruoju skaitimu. Aš manau, kad tai reikia aiškiai vardyti. Dėkoju. Um, now... Dėkoju, ponė Zomer. Daug e, komentarų buvo išsakyta žodis vykdomajam direktoriui reakcijai. Dėkoju. Dėkoju už jūsų susidomėjimą šiais klausimais ir už jūsų pasitikėjimą. E, ponas Hausling galbūt ne, nepasitikė tik tai e, visiškai, bet aš pabandysiu atsakyti jo komentarus. Kalbant apie turinį ir prioritetus mūsų darbo. EFSA darbo pagrindas buvo, yra ir turi būti e, moksliniai tyrimai, kokybiški moksliniai tyrimai. Jeigu to nėra, tai mes e, neturime nieko komunikuoti tais klausimais. Ir e, aišku, čia yra daug įvairiausių iššūkių dėl metodologijos, sudėtingumo, dėl domenų, dėl e, ekspertų, bet mes turime žiūrėti į tuos dalykus, ieškodami inovuojančių e, metodų ir turime siekti tų e, naujovių maisto e, sektoriuje, nes jeigu tyrimai nėra to paties lygmens, kaip tos inovacijos, mes negalime tinkamai jų įvertinti ir nustatyti, koks yra poveikis aplinkai, pavyzdžiui, kalbant apie nano medžiagas ar įvairius cheminių medžiagų mišinius. Tad moksliniai tyrimai tikrai turi būti labai kokybiški. kokybiški. Antras dalykas, mes turime plėtoti ryšius su e, visuomenė ir te, čia aš atsakau ponui Bots, ar visuomet mes e, teisingai elgiamės e, bendraudami su visuomenė ir ar e, teisingai plėtojame tos santykius. Ne visuomet. Aišku, tai yra susiję ir su politiką nacionaliniu lygmeniu ir su ryšiais su akademinė visuomenė, e, kaip e, pateikti objektyvę informacinę, remiantis moksliniais tyrimais, prieš įsileidžiant į politinės diskusijas. Mes neturime kažkokios panacėjos. Mums reikia ryšių su pilietinė visuomenė, kad pilietinė visuomenė pati e, dalyvautų tame procese informacijos pateikimo apie mokslinius tyrimus. Ir mes turime išklausyti piliečių nuomonę, o e, net, ir, ir neturime kalbėti vien tik tai nesuprantama šalta mokslinė kalba. Mes esame ne politikai, mes turime remtis moksliniais duomenimis, tačiau turime vis dėlto palaikyti tos ryšius su pilietinė visuomenė. Trečias aspektas - daugiau modernių technologijų naudojimo. Mes turime naudoti pačias naujausias technologijas duomenų apdarojimo srityje, e, dirbtinio intelekto srityje. Kitose srityse mes taip pat turime bendradarbiauti su kitomis agentūromis ir su komisija, siekdami e, sukurti e, dirbtinio intelekto centrą, kuris galėtų užsiimti mokslinės literatūros analizę ir apibendrinimu. Ir paskutinis e, aspektas, kuriuo aš labai tikiu, 21 amžiuje bendradarbiavimas bus esminės svarbos. Jeigu mes neužtikrinsime bendradarbiavimo, tai mes galime apskritai nutraukti savo veiklą. Mhm nes kol kas nepakankamai yra bendradarbiaujama, be kita ko ir mūsų srityje mes turime daugiau bendradarbiauti su valstybės narėmis, su e, cheminių medžiagų agentūra, su lygų kontrolės agentūra ir taip toliau. Mes turime įtraukti labiau į tą procesą visuomenę, naudoti modernės technologijas ir nuolat ir užtikrinti nulatinį bendradarbiavimą. Tai bus mūsų būsimo darbo prioritetai. Ponui Bots E, dėl, dėl mūsų mm, dar, galbūt darbo klaidų. Taip, mes darome klaidas be jokios abejonės ir galbūt nepakankamai svarbos yra e, teikiama diskusijai apie, glifozat, apie glifozatą. Tačiau e, moksliniai tyrimai visi ir tai e, buvo e, E, patvirtinta visų e, agentūrų nuo Azijos iki e, Junktinių valstybių. Visos jos patvirtino mūsų pateiktą informaciją. Bet aišku, kalbant apie tai komunikac per komunikacijos prizmę, ne viskas yra lengva. Jeigu mokslininkai komunikuotų geriau, tai mūsų darbas taip pat būtų daug e, lengvesnis. Nes mes negalime komunikuoti apie politinių pozicijų skirtumus. Galima pateikti kaip nori mokslinių informaciją apie mokslinius duomenis. Jeigu yra tam tikros įtampos politinių lygmenių, tai neišvengiamai kils dėl to problemų ir mes jų neišspręsime. Mes, e, aišku, turime dalyvauti mokslinė diskusijoje, o paskui vyks politinė diskusija, bet tai yra ne mūsų užduotis dalyvauti toje diskusijoje. Toliau biosidai ir pesticidai yra teisiniai, teisės aktai, e, EFSOS vertinimai. Nežinau, ar tai, ką mes darome, yra geriausias sprendimas, Jūs esat teisėkuros partneriai, bet e, mes šitais klausimais bendradarbiavome su kitomis interesuotomis e, pusėmis ir mes čia remiamės e, parengtomis gairėmis ir mes jas taikome pesticidams ir biocidams, bet teisėkuros partneriai, aišku, galbūt nuspręs atiduoti tuos klausimus dviems atskiroms agentūroms. E, dėl provokuojančio klausimo, ar mes e, norime veikti greitai ar, ar kokybiškai. Mes norime ir greitai, ir kokybiškai. Mes nesame teisėkuros organizacija, tai daugiau jūsų veiklos e, sritis, bet labai dažnai mes esam kritikuojami ir du parlamento nariai kreipėsi į teisingumo teismą, todėl kad mes neatskleidėme informacijos uh, kurios norėjo e, parlamento nariai dėl glifozato ir dabar ta byla yra teisingumo teisme, tad padėtis nėra labai gera, jeigu Europos parlamentas paduoda mūsų agentūrą į teismą. Tai nėra idealus bendravimo būdas, užtat reikia labai aiškių teisės aktų dėl skaidrumo, kad būtų kaip įmanoma daugiau skaidrumo, turint omenyje ir intelektinės nusavybės teisės, ir mes turėtume turėti pakankamai išteklių, kad įgyvendintume, kad užtikrintume tokį e, skaidrumą. Aš e, puikiai suprantu, kad dabar tai atidė, atidedama e, vėlesniam laikui, bet jeigu iš tikrųjų bus, at, tai bus atidėta, tai mes sumokėsim už tai. E, nes mes būsim kaltinami, kad nesam pakankamai skaidrus. Tak galvojant apie mus ir apie piliečius, iš tikrųjų labai svarbu, kad ta iniciatyva būtų įgyvendinta. Bet aš negaliu nieko įpiršti. Jūs priimate sprendimą šitais klausimais ir jūs sprendžiat, priimat sprendimą dėl, dėl to, ko, ko jūs siekiate. Tačiau aš noriu pabrėžti, kad mes interesuoti e, tinkamu, gerų sprendimu, kaip galima greičiau. Nors, aišku, dėl to gali iškilti tam tikrų prieštaravimų. Aš puikiai suprantu, kad e, atidėjimas galbūt nepastinkamiausias terminas, tačiau jeigu būtų rastas e, sprendimas, ir, ir, ir jeigu tai, ką aš vadinu atidėjimu, e, įvyks konkrečiai, tai tuomet kai kurie lūkesčiai liks nuvilti. Pone Maisne, jūs e, patikėt klausimą dėl komunikavimo ir e, dėl to, ar mes galime daugiau kai ką nuveikti, dėl e, antimikro, rezistencijos antimikrobinėms e, vaistams. Aš sakyčiau, kad mes tikrai e, E, veiksmingai veikiame ir kiek, kitas klausimas, kiek mums reikėtų lėšų. Aš palyginčiau mūsų agentūrą su vaisto agentūra, nes vaisto agentūra yra du kartus daugiau e, darbuotojų ir keturis e, kartus daugiau lėšų. Mes 80, o, o, o jie 350 milijonų. Aišku, jie, jie kitaip dirba ir su ekspertais, todėl kad jie gali e, sumokėti kompetentingoms valstybių narių institucijoms, kad jie e, e, suteiktų ekspertų pagalbą. O mes turime daug mažiau lėšų, 7,5 milijonų eurų šitiems e, tikslams. Tad e, jeigu mes turėtume 200 milijonų eurų, Tai būtų iš tikrųjų tinkamas biudžetas. Mums tuomet mes būtume pasirengę ateičiai, ateities galimoms krizėms ir įvairių naujų cheminių medžiagų mišinių vertinimui. Tokio biudžeto mums reikėtų. Ponui Hoisling noriu pasakyti, jog aš labai rimtai žiūriu į tai, ką jūs sakėte. Mes iš tikrųjų turime labai e, vengti politinio vaidmens. Mes turime neiti tuo keliu. Aš esu, aišku, valdyboje, valdybos e, narys ir čia galbūt toje plotmėje iškyla tam tikrų politinių e, aspektų. Bet e, aš e, atsižvelgiu tai, ką jūs sakėte ir ateityje elgsiuos e, e atsargiau. Nesenai aš daviau interviu vienam Aistrijos laikraščiui E, aišku, vokiškai mes galim diskutuoti apie tai, ką aš pasakiau. Aš sakiau, kad e, e, ekologinis ūkis yra labai svarbu, tačiau reikia kai ką intensyvinti žemės ūkiją ir siekti tvarumo, kad išmaitintume 9 milijardus gyventojų. Ir mes turime vengti nuostolių auginant derlių besivystančiose valstybėse ir turime mažinti atlikas e, ir švaistimą išsivyščiusiuose valstybėse. Aišku, galim diskutuoti apie tai, ar naujas technologijos gali mums padėti spręsti tas problemas ar ne. Aišku, tai yra mokslinis klausimas, reikia vertinti šitos dalykus, mes tą tai darom. Manau, kad e, tiek būtų iš mano pusės. Da, dar vienas dalykas. Jūs paminėjote atsargumo principą. Mes turime labai aiškiai pasakyti, jog mok... čia moksliniai principai e, ne, netaikomi. Mes pateikėme savo vertinimą, o jūs kaip politikai atsižvelgėte į įvairius faktorius, etinius, konkurencijos aspektus E, ir, ir kitus, ir tuomet jūs kaip politikai nusprendžiant, ar atsargumo principas turi būti taikomas ar ne. Ne mokslininkai pasisako šitais e, klausimais. Mes galime suteikti e, e, informaciją apie rizikos faktorius, apie rizikos tikimybę, tačiau e, galutinį sprendimą priimate jūs, politikai ir, ir komisija taip pat. Pone Milija, ką mes galime E, dar padaryti užtikrindami ekspertų pagalbą iš valstybių narių. Mes, gal, mes galėtume dirbti su tomis organizacijomis, kuriuose dirba ekspertai ir mes galėtume sumokėti už kiekvieną ekspertų darbo dieną be, valstybės narės dažnai sako, jog mes norėtume, kad geriausiai mūsų darbuotojai dirbtų EFSAI, tačiau mes negalime savo to leisti, jie turi dirbti namie. Tačiau Europos vaisto agentūra gali jos pasisamdyti. Tarpu mes e, tiek lėšų neturim, taip pat turime išspręsti autorystės, e, autoriaus teisų klausimą. E, E, visi tie ekspertai laikomi autoriais ir EFSA mokslinių nuomonių skaitimas internete, atsisintimas iš interneto, tai yra 2 milijonai atsisintimų per metus, tai rodo, jog e, susidomėjimas yra didelis ir valstybės narės taip pat nori prisidėti prie e, to proceso, prie paramos. EFSAI ir aišku, tai yra europinis projektas, valstybės narės subsidijuoja EFSA, tačiau jeigu jos to nebedarys dėl ekonominių problemų Europoje, tuomet mes nebeturėsime tvarios sistemos Europoje ir mes turėsim užbaigti savo veiklą ir nebeturėsime pakankamai ekspertų e, pagalbos, jeigu valstybės narės nenorės mums padėti. Dėl GFL Tvarkaraštis buvo aptartas kartu su parlamento nariais. Buvo aptarti tokie aspektai kaip valdymas, konf interesų konfliktas, skaidrumas. Mes manome, kad e, reikėtų aktyviau veikti, pateikiant e, atskleidžiant informaciją apie tai, kaip yra parenkami ekspertai. Aš manau, kad visi tie pasiūlymai yra logiški, taip pat buvo paminėtos medžiagos e, ardančios endokrininę sistemą. Taip, tai iš tikrųjų labai svarbus aspektai ir mes vykdome vertinimą įvairiose srityse ir vertiname paskutinius mokslinius duomenis, siekdami apibriežti rizikos faktorius dėl šitų medžiagų. Yra taip pat teisės aktai, e, kurie reglamentuoja cheminių medžiagų agentūros e, veiklą ir, ir, ir, ir teisės aktai mūsų sryčiai taikomi nėra visiškai dar harmonizuoti. Ir, aišku, ir e, politikai, ir komisija turi teisę vertinti tai, ką darome. Mes nieko negalime piršti komisijai, mes esame tik tai komisijos patarėjai, o paskui e, demokratinėje sistemoje tie sprendimų prieimėjai, kurie turi teisę tai daryti, priima sprendimus. Tad tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju. Ačiū. Pone Dorfmanai, norėjote kažką pridurti? Dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti. Pone Urlai, turiu klausimėlį dėl naujų kenkėjų, kurių dėje mm, vis daugiau pasitaiko Europoje, nes dėl tarptautinės priekybos jie atvyka, pavyzdžiui, vyšnių kenkėjai, vadai ir taip toliau. Taigi kaip yra su jais. Neretai Europa neturi augalų apsaugos produktų, kurie leistų kovoti su šiais naujais kenkėjais, nes tokie produktai tiesiog dar neturi leidimų. Ir tuomet reikia pagal 53 straipsnį taikyti išimti, tačiau to pasakoje nuolat mm, pasigirsta kritikos, be kitoko ir parlamente nuolat kritikuojamas tas 53 straipsnis. Taigi, ar turite minčių, kaip galima būtų pagerinti situaciją tam, kad galėtume greičiau sureaguoti į tokius iššūkius. Antras klausimas. Na, neretai kilmės šalise, iš kurių kilia šie um, kenkėjai, yra naudingų vabzdžių, ar, ar būtų prasminga juos uh, panaudoti Europoje, tačiau tam yra gerokai didel, geroko pribojimų. Uh, tam, kad e, galėtume iš užsienio importuoti natūralius kenkėjų priešus iš kitų šalių. Mm, kaip jūs žiūrite į siūlymus panaudoti kiek įmanoma greičiau biologinės kovos su kenkėjas galimybės? Ja, Dėkoju. Uf, dar sėki suteikta žodį. Du dalykai, ponia Urlai. Ar ir šiandien vis dar teiktumėte, kad e, Facebookas Facebooko mokslas, vartotumėte tokią savoką. Na O dėl to, ką sakė ponas Protie, jis mm, gerbiamas mm, mokslininkas, tačiau šiek tiek diskredituotas. Na, na, taip, aš suprantu, kad jeigu diskusijose aistros pagautas netyčia tai pasakė, tai čia nieko tokio. Tačiau vis dėlto, mm, ką, jūs norit pasakyti, kad jūs vieną žinote, kaip viskas turi būti, o visi kiti neteisus. Nesikiteko tai e, pastebėti. Na ir dėl tam tikrų kenkėjų būtų tokių pareiškimų. Pone Zomar ketina išvykti, tačiau e, nežinau, mm, iš kur jie žinomi tokie skaičiai, kad ekologiškam ūkininkavimui reikia šešis kartus daugiau žemės ūkio naudmenų. Nežinau, e, kas jūs paskatino e, pasirinkti tokius skaičius. 80 procentų žemės ūkio ES yra įprastinis, normalus. Uh, Na, taip, jeigu kila problema, reikia viską tai tinkamai aptarti. 70 procentų sumažėjusių vabžių skaičius, turime apie tai diskutuoti. Na ir kaltas dėl to ir žemės ūkis, e, turime viską matyti bendrame kontekste. Gal mes savo tarpę galėtume tai aptarti. O ponia Urlai, dar paprašysiu atsakyti į mano iškeltus jūsų adresų klausimus. Yeah, thank you very much. Mr. Dorfman, the questions you asked. Dėkoju už jūsų klausimus, jie nelengvi ir manau, kad jie turėtų būti skirti rizikos valdytojams. E, ne EFSA sprendžia, kokius augalus reikia sodinti ar kokius pesticidus naudoti, kad su, su kenkėjais būtų kovojama. Kai dėl 53 straipsnių Vėlgi atsakingos valstybės narės, nefsa. Valstybės narės gali taikyti išimtis ar išduoti leidimus, jeigu reikia naujų planų kovai su kenkėjais. Aš prie to nelabai prisidedu dėl to, kad e, ne mūsų tai yra kompetencija ir atleiskite galbūt nuvyliau, bet e, mes negalime aktyviųjų medžiagų uh, vertinti. E, bet, kaip jau sakiau, tai yra augalų apsaugos, rizikos valdymo žmonių reikalas. Pone Hauslingai, puiku, kad vėl grįžtam prie to klausimo, bet vėlgi norėčiau labai specifiškai pasakyti. Tai yra įrašas šito pareiškimo. Ir tuomet, ką, ką aš pasakiau tame interviu, yra štai koks jeigu EFSA kritikai e, gavo laišką pasirašyta 96 ekspertų apie klaidas, kur kalbama apie menamas klaidas, mes paskelbėme dokumentų, 6000 puslapių apie glifosatus. Ir tie žmonės galgi laiko neturėjo E, anksčiau sureaguoti, jie laukia, kol bus surašyti 6000 dokumentų ir paskui staiga per savaitę pareiškė savo nuomonę. Tai galgi reikėjo pastudijuoti tuos e, bazinius dokumentus. Na, aš manau, kad e, jeigu darysime prielaidą, kad mokslas tai yra nuomonių pareiškimas ir jų subūrimas visumon, tai gal geriau nevadinti to mokslo tyrimu. Nes mes nebekalbame apie akivaizdžius faktus, įrodymus, kaip ir glifosato atveju. Nuomonę pasakyti galima, bet čia jau tos, tos nuomonės labiau yra kampanijos reikalas, tai nebėra mokslinių argumentų dalykai. Taip reikia ir pasakyti, kad mes tos medžiagos nenorim, kovojam su ją, viskas tvarkoj, bet nuomet mums nesakykit, kad tie argumentai yra pagristi mokslo duomenimis ar tyrimais. Be abejo, galima būti ir už, ir prieš glifosatą nuomonių. Aš neskaitau to, kas Facebook'e dėstoma, nes nemanau, kad tai yra reikalingi argumentai, bet e, manau, kad e, nesunku tai patikrinti, kad dėl pono Portie galiu pasakyti, jis yra puikus mokslininkas, aš nenoriu jo diskredituoti ir manau, kad niekada to nesudaręs. daręs E, jeigu manote, kad tai esu, padariau, pate, esu padaręs, tai pateikite įrodymus ir aš jo atsiprašysiu. Bet ponas Portie yra jungtinėse valstijose į ginčą įtrauktos vienos iš pusės e, suinteresuotas asmuo, ekspertas. Jis e, tuo atveju veikia kaip žmogus turintis interesų ir mes norėtume, kad interesai būtų aiškiai įvardinti. Tegu interesai būna skaidrus ir tuomet galbūt mes galėsime įvertinti, kaip žvelgti į jūsų nuomonę ir kaip jis susijusi su turimais interesais. Jeigu sudarome tokį įspūdį, kad mes e, esame tie geriečiai, kurie yra virš visų, kiti yra blogi, mes turime kažką keisti, kad taip netrodytumėm, jeigu jums taip atrodo, nes taip nėra, mes nenorime tokiai būti. Mokslininkai turi būti racionalūs ir kuklus. Mes žinome, kad rytoj gali pasirodyti, kad buvo klaidinga tai, ką mes pasakėm šiandien. Tokia yra dėja mokslo istorija. Tad visada turime atsižvelgti tai, ką žinome, ko nežinome, kur dar netikrumo esama. E, visada turime žiūrėti tai, ką žinome. Bet jeigu jums atrodo, kad EFS elgesi arogantiškai ir sudaro tokį įspūdį, kad mes viską žinome geriau negu kiti, tai tuomet mes iš tikrųjų turime kažką pakeisti ir ačiū, kad mums priminėte, kad taip gali būti. Well, Pirmininkė, dėkoju daktarui Url. Kolegos, ačiū ir jums už dalyvavimą diskusijoje. Paskui procedūros visos vyks toliau. Ir jūs sužinosite be abejo mūsų sprendimą. Ačiū daktarui Url. Kolegos, baigiame mūsų šios dienos posėdį. Gerų pietų visiems.